pabaiga monsieur le président chers collègues euh, je prends la pone pirmininke kolegos aš e, noriu pasisakyti kad apgailestaučiau e, jog komunistų grupė nedalyvavo šiose iškilmėse šioje ceremonijoje tai yra nepagarba žmogaus teisėms ir didelė gėda Pone pirmininkė, Aš tikiuosi, kad jūs prie manęs prisijungsite, kai aš siunčiu sveikinimus naujam Somalio prezidentui, kuris rytoj bus visagintas. Ir mes žinome, kai buvo vykdoma rinkimų kampanija. Dar kartą Somalilandas parodė įsipareigojimą demokratijai visam pasauliui, teisės viršinybės principą. Ir tikiuosi, kad, mes, kad, kad tai yra visiškai pripažįstama valstybė. Grazie. Prima del voto desidero esprimere la mia preoccupazione. Dėkoju. E, prieš e, perinant prie balsavimo aš norėčiau išreikšti e, susirūpinimą. Dėl to, kad ponas Dženelį Irano valdžios institucijų buvo apkaltintas šnipinėjimu ir nuteistas mirtimi. Aš nusinčiau prezidentui laišką prašydama sąžiningo teismo, tačiau iki šiol negavau jokio atsakymo, o tai reiškia, kad